dienos posėdžio protokols ir patvirtinti dokumentai jums išdalinti, ar yra kokių nors prieštaravimų dėl šių dokumentų ir protokolo. Jeigu ne, tuomet laikome protokolą patvirtintų. Ponios ir ponai, trečiadienį.